فوق ساعد يتفكك تحت ثقل الإبادة Tenemos que tener libertad. Боролись, боро, борюсь за свою свободу. The fear of the power of the white man. Своим революционным погибом отворило нам.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 al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。в Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope.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 Grazie. Dėkoju. Man labai malonu pasveikinti Iliam Toti dukrą, kuri šiandien čia atvyko ir atstovauja savo tėvui Sakarovo premijos uh, minties laisvės premijos įteikimo progo. Noriu taip pat pasveikinti visus finalistus šiais metais E, jie buvo pasiūlyti parlamentarų ir čia dalyvauja salėje, diplomatų tribūnoje. Tai yra Brazilijos žmogaus teisų kovotojai ir žmonės, kurie stengiasi išsaugoti Amazonės miškus. Monika Benyčio atstovė ir Mariel Franko atstovė, e, tai yra tos merginos, kuri buvo nužudyta 2018 metais. Metuk Tyre, in rappresentanza di suo atstovė savo dėdės. E per eh, The Restorers abbiamo un gruppo di giovani. Taip pat atvykę studentai iš Kenijos, kurie nusprendė pasitelkti technologijas, kad siektų moterų emancipacijos ir kad kovotų su moterų genitalijų žalojimu. Išvardysiu juos. Ouma, Makrin Onyango, A nome del Parlamento europeo vi ringrazio. Europos parlamento vardu dėkoju, kad šiandien atvykote ir žaviuosi jūsų pasiryžimu ir drąsa. Mes e, visada seksime jūsų veiklą. Ir prieš tęsiant posėdį aš norėčiau dabar pakviesti jūs pažiūrėti trumpą vaizdo įrašą apie šių metų premijos laimėtoją Iljam Toti. I wish my father can be released. I wish he can be safe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 Signore, signori. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės. Šiandien Minties laisvės Sakarovo premiją skiriame Iljam Toti, bet jis negali čia dalyvauti, nes nuo 14 metų yra įkalintas. E, jo veiksmai yra mums įkvėpimo šaltinis. Aš noriu dabar padėkoti jo dukrai e, Jever Ilam. Ji turėjo drąsos čia atvykti ir jam atstovauti. Mes Europoje privalome išgirsti balsą tų, kurie gyvena kitaip. E, Sakarovo premijos įteikimo progą aš noriu suteikti žodį tiems, kurie dirba ir gyvena itin pavojingomis sąlygomis. Man didelė garbė įsteigti šią premiją e, profesoriui Ilam. Ir susitaikymas ir kultūros įvairovės pagarba, tai yra tos pačios vertybės, kurios e, galioja ir Europoje. Ponas Ilam yra ekonomikos profesorius ir pašventė savo gyvenimą ginti uigūrų mažumos teisės Kinijoje, siekdamas pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Uigūrai yra nuolat persekiojami, patiria kultūrinį, religinį, ekonominį persekiojimą. Nuo 2017 metų balandžio prasidėjo jų suėmimai ir įkalinimai kalėjimų e, zonose, reikalaujama, kad jie atsisakytų savo kultūrinių įsitikinimų. Ta tauta turi seną istoriją, tūkstantmečių istoriją ir identitetą. Per tą laiką jie išplėtojo kultūrą, kuri turi būti saugoma. Ir Iliam Toti tapo uigūrų tautos balsu, nors jis ir įkalintas kalėjime, tačiau jo balsą šiandien išgirsime per jo dukrą. Nepailsdamas daugiau kaip 20 metų jis dirba siekdamas dialogo tarp uigūrų ir kitų tautų. Tačiau jis buvo apkaltintas separatizmu, įkalintas. Europos parlamentas reikalauja, kad jis nedelsiant būtų išlaisvintas, netaikant papildomų sąlygų. jo kova ir jo kančios yra žinomas ir mums primena, kad nuolat reikia kovoti už minties laisvę. Tai yra pagrindinė teisė ir ji yra ginama žmonių gyvybių kaina. Noriu jums priminti buvusius premijų, premijos laimėtojus kurie buvo įkalinti, persekėjami už tai, kad kovojo už pagrindinės teisės, už žmogaus teisės, už laisvę. Ir išvardysiu juos. Badawi, le damas de Blanco, vari membri dell'opposizione de... Opozicijos Venezueloje nariai. Masfuz. Pertanto questo Parlamento Ir šiame parlamente buvo paraginta priimti visų priemonių, kurios reikalingos tam, kad būtų išlaisvinti tie asmenys, tai yra Sakaro premijos laimėtojai. Kreipiuosi ir į valstybės narės, į vyriausybės vykdydamos savo dvišalius santykius, stenkitės perduoti Europos vertybės ir rūpintis žmogaus teisų ir laisvių gynybą. Šiandien yra šventė. Turėtų būti šventė, turėtume švęsti minties laisvę, tačiau diena yra ir liūdna, nes šiame pasaulyje mes galime laisvai mąstyti, bet ne visi yra laisvi. Siunčiame savo mintis Iliam Toti ir jo artimiesiems, tiems, kurie yra įkalinti kartu su juo. Šiandien atvyko jam atstovauti jo dukra Jever Ilam ir jai aš suteiksiu žodį. alaikum, peace be upon you. Te taika būna su jumis. Aš noriu padėkoti Europos parlamentui ir tiems, kurie pasirūpino tuo, kad mano tėvas gautų Sakarovo premiją. Jūs pabrėžėte ir kalbėjote ne tik apie mano tėvo darbą ir persekiojimą dėl to. Jūs taip pat atkreipėte Europos bendrijos ir viso pasaulio dėmesį į kančias, kurias patiria vienas milijonas uigūrų, kurie yra dabar įkalinti koncentracijos stovyklose uigūrų regione. Ačiū. Man garbė šiandien būti Europos parlamente ir priimti mano tėvo vardu Sakarovo premiją. Dėkoju už šią galimybę papasakoti apie jo istoriją, nes jis pats jos čia papasakoti negali. Atvirai pasakysiu, Šiandien aš net nežinau, kur yra mano tėvas. 2017 metais mano šeima paskutinį kartą gavo žinių apie jį. Tuo metu jis buvo įkalintas Urumki kalėjime. Mes buvome vienas nuo kito atskirti Pekino oro uoste 2013 metais. Paskutinį kartą tai mačiau. Aš vykau Mes vykome į Indianos universitetą, kur mano tėvas buvo pakviestas vykti kaip mokslininkas, tačiau jam nepavyko išvykti į JAV. Mus tą dieną sulaikė oro uoste, man buvo leista pasirinkti skristi į JAV arba pasilikti su savo tėvu. Tėvas reikalavo, kad aš tęsčiau kelionę, jis man pasakė, neverk, neleisk jiems galvoti, kad uigūrų merginos yra silpnos aš iškeliavau ir būtent dėl jo paraginimo šiandien aš esu čia Strasbūrė. Bet kol aš keliavau, jis buvo sulaikytas, sumuštas, apklausiamas ir jam buvo paskirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė neatskleistoje vietoje. Aš niekada negalėsiu grįžti į Kiniją ir turbūt niekada nebesustiksiu su savo šeima. Aš prisimenu tėvą iš vaikystės. Jis dirbdavo nuolat su e, kompiuteriu, uigūrų tinklapį tvarkydavo ir praleisdavo daugiau laiko ten negu su manimi. Jis visada tikėjo, kad yra sprendimas. Taip, tarsi užadytume skylę audinyje. Neišspręsta problema jo nuomonė visada sukelia dar didesnę problemą ir todėl jis perkelė komp savo nešiojamą kompiuterį į mano kambarį. Ir jis dirbdavo prie mano stalo, o aš ruoždavau pamokas ant lovos. Tokiu būdu mes praleidome laiko daugiau kartu. Kartais jis užtrukdavo dirbdamas iki keturių ryto. Aš pabusdavau nuo jo pirštų tarškėjimo, taukšėjimo ant klaviatūros. Kai buvau paauglė, sunkiai supratau, kodėl jis atsisakė savo verslo karjeros ir ėmėsi darbų, kurie nuvedė jį į kalėjimą. Mes pirkdavome turguje mėsos ir dalindavome su kaimynais, o po to jis pradėjo rūpintis uigūrų teisėmis. Visą savo turtą jis išleido tam, kad uigūrų bendryjai padėtų nuo skurdžių motinų iki benamių vaikų. Įsigijo serverį JAV, kad užtikrintų galimybę e, prižiūrėti savo uigūrų reikalų tinklapį. Ir daugiau niekam pinigų nebeliko. Tėvas nebijojo rūpintis skurdžiaisiais ir paskirti savo gyvenimą dialogui ir <clears throat> supratimui tarp Han, kiniečių ir uigūrų gilinti. Problema jo nuomonė buvo aiški. Uigūrams užkirstos pagrindinės teisės, tai yra tikėti tuo, kuo tikime, garbinti tai, ką mes garbiname ir galvoti tai, ką mes norime galvoti ir jo nuomonės sprendimas buvo paprastas - įtraukti Kinijos vyriausybę į dialogą su uigūrais. Taikų, besmurto, instruktyvų dialogą, bet Kinijos vyriausybei tai nerūpėjo. Jiems nerūpėjo auganti įtampa, jiems nerūpėjo diskutuoti su mano tėvu, mokslininku. Jis norėjo taikaus sprendimo, o Kinijos vyriausybė jį pavadino separatistu ir įkalino jį vienutėje už tai, kad jis suteikė tam tikrų galių žmonėms, kuriuos Kinijos vyriausybė norėjo kontroliuoti. Uigūrai Kinijoje dabar laisvių nebeturi. Jūs tai puikiai žinote, nei mokyklose, nei viešose vietose, net ir privačiuose namuose laisvių nebėra. Tėvas kaip ir kiti, uigūrai dabar yra vadinami smurtiniais ekstremistais, tarsi lyga, <clears throat> e, kurią reikia gydyti, ar protai, kurias reikia išplauti. Daugiau kaip milijoną vyriausybė sugrūdo į koncentracijos stovyklas apkaltinusi ekstremizmu. Mes esame veršimi atsisakyti savo religijos, kalbos ir kultūros. E, žmonės kalinami, kankinami, daug jų žuvo. Istorija kartojasi. Anksčiau niekad tokie dalykai blogai, gerai nesibaigdavo ir šį kartą gerai nesibaigs. Deja, e, aš tikrai nemanau, kad yra įvardinamas e, teisingai tos sulaikymos stovyklos. Tai yra koncentracijos stovyklos, yra išdraskomos šeimos, kiekvienas Uigūrų žingsnis tiek Kinijoje, tiek už jos sienų yra sekamas, nekaltieji yra sumetami į koncentracijos stovyklas. Netgi mano namuose, Vašingtonė, Kolumbijos apygardoje, yra neretai salaužiamo į mano telefoną ir kompiuterį. Žmonės manęs klausia, ar aš bijau? Taip, bijau. Kartais prabundu išpilta šalto prakaito Kartais nerimauju, kad mano atviras žodis pakenks mano artimiesiems gyvenantiems Kinijoje. Netgi šiandien aš esu sunerimusi, tačiau nebejoju, kad mano tėtis taip pat bijojo. Tačiau vos tik identifikuodavo problemą, iš karto pradėdavo ieškoti sprendimų. Nesvarbu, kiek tai bekainuoti. Todėl šiandien aš esu čia, kad padėčiau savo tėvui. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jums atrodo gerai Kinijos vyriausybė elgėsi su uigūrais? Jeigu ne, tai ieškokime sprendimo, jūs turite įtakos. Kreipiuosi į parlamento narius, pasinaudokite savo teisės aktais, kad patraukytumėte atsakomybėn Kinijos e, pareigūnus, kreipiuosi į verslą, Neleiskite, kad būtų persekiojami uigūrai. Akademinį pasauliui kreipiuosi, paskelbkite apie šitos žiaurumus. NVO raginu toliau tęsti savo puikius darbus. O studentams sakau, ieškokite daugiau žinių ir nepaliaukite kovoti už tiesą. Mes kalbame ne apie Kiniją, mes kalbame apie žmogaus teisės ir norėčiau kreiptis į savo tėvo studentus. Neretas jų taip pat buvo įmestas ilgiems metams į kalėjimą, nes palaikė jo tėvo darbus. Ir e, kazahai, uzbekai, kaip ir uigūrai yra įmetami į stovyklas vien dėl to, kad nori būti savimi. Tiesiog žmonės uždaromi vien dėl to, kad nori ginti žmogaus teisės. Kitur Kinijoje, Tibete, Hongkonge žmonės kovoja už savo rūmą, už pagrindinės teisės. Mano e, tėvas nori skatinti bendravimą ir susitaikymą tarp atskirų bendruomenių. Aš kreipiuosi ir į kitus e, potencialius laureatus, kurie nelaimėjo apdovanojimo. Kreipiuosi į Jūs ir prašau Jūsų visų daugiau sužinokite apie tai, kas daroma Kenijoje ginant moterų teisės, ką daro vėlionės Mariel Franko šalininkai ir Silvija Dos Santos privalo sus, sulaukti nenuilstamo palaikymo už e, Amazonės miškų išsaugojimą ir už pagalbą vietos gyventojams, kurie nori išsaugoti savo gimtuosius namus. Šie nuostabus žmonės privalo būti išgirsti, jiems reikia jūsų palaikymo. Galiausiai aš nežinau, kur yra mano tėtis, tačiau tikiu, jis gyvas, tikiu, kad jo dvasia yra jaučiama Sakarvo premijoje. Aš prisimenu, kaip jį prie kompiuterio mano kambarė, kai man jo reikėjo labiausiai. O dabar mums reikia jūsų. Ačiū. Thank you. la seduta è ripresa onorevole dzhambazki chiede la parola ar prašote žodžio gerbiamas pirmininke noriu kalbėti pagal 195 straipsnį du kolegos Ertug ir Dely įsižeidė dėl ko dėl to, ką aš pasakiau. Ir jie reikalauja atsiprašymo. Nėra problemų. Aš galiu atsiprašyti. Aš esu bulgaras, bet mano šaknis iš Šiaurės Makedonijos ir Turkijos. Neįsižeičiau, jeigu mane pavadintų bulgarų iš Šiaurės Makedonijos. Tačiau jeigu kolegos įsižeidė, aš galiu atsiprašyti. Tačiau neatsiprašinėsiu dėl to, kai buvo priimtas tas skandalingas dokumentų rinkinys dėl judumo. Pseudo socialistai atima darbo vietas iš europiečių ir perdoda jas e, rusams ir turkams. Manau, kad mes irgi nusipelnome atsiprašymo dėl šito judumo paketo. Pirmininkas, pradedame posėdį. Turime įvykdyti antrąjį ombudsmeno rinkimų raundą. Dalį nori kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik tai pataisyti šitą. Jūs turite teisę nesutikti su mobilumo paketu, kuris nėra jūsų asmeninė pozicija. Bet jokių atvejų jūs aš, kaip atsiprašau, komiteto pirmininkė šiame parlamente su kolega Izmelu Ertogu netoleruosiu jūsų pasisakymų dėl mano kilmės, dėl mūsų kilmės. Pirmiausia, jūs išsakėte rasistinį komentarą, kitas dalykas, aš niekuomet neleisiu, aš visuomet priešinsiuosi tam, kad tokie komentarai būtų uh, E, su nureikšminti ir nuvertinti institucijų rėmose. Adesso passiamo all'elezione del mediatore europeo. Dabar turime rinkti Europos ombudsmeną pagal reglamento 231 straipsnį. Turime įsitikinti, Bet akivaizdu, kad salė pilna deputatų. Tačiau pagal reglamentą turime įsitikinti, ar yra mm, kvorumas. Noriu pranešti, kad Nils Mužnieks kandidatūra atsiimta ir kandidatai šie - Fortunato Lafranc, O'Reilly ir Wickstrom. Pabandykime. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Ir aišku, kvormas yra, nes salė pilna deputatų. Yra pakankamas skaičius, kad rinkimai įvyktų. Primenu, kad pagal straipsnį 231 šeštą dalį kandidatas turi slaptame balsavime susilaukti daugumos balsų. Susilaikę balsai neskaičiuojami. Pagal 231 straipsnį jo 7 dalį aš turiu prieš balsavimą įsitikinti, kad dalyvauja bent jau 374 deputatai. Kvorumą patikrinome deputatų skaičiaus pakanka, dabar galime vykdyti rinkimus. Informacija apie tai, kaip naudotis elektroninė balsavimo sistema yra išdalyta. Jūs turite paspausti pliusą prie tos pavardės, kurią renkatės. Vieną kartą paspausti. Prašome balsuoti. Tutti hanno votato? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Allora, numero di votanti 200. Balsavo 694 parlamento nariai. Susilaikė 56. Duoti balsai 638. absoliuti dauguma 320. Orail gavo 221, Lafranc 251 ir Wikstrom 38. Ne vienas kandidatas negavo daugumos, kad būtų išrinktas ombudsmenų kadangi ne vienas negavo daugumos, turime vykdyti trečią balsavimo ratą ir rinksimės iš dviejų pirmųjų pirmaujančių kandidatų. che sono la signora O'Reilly e la signora Lafranc. O'Reilly e Lafranc. Diamo tempo per caricare i nomi nei nostri computer. Šios pavardės turi dabar būti įvestos į mūsų kompiuterius. Ancora non siamo pronti. Ecco, siamo pronti. Allora, al ballottaggio la Frank. La Frank ir O'Reilly dabar rungsis trečiajame raunde. Pradedame balsuoti. la votazione è chiusa balsavimas baigtas balsavo 694 nariai, susilaikė 94, duoti balsai 600, Oraili gavo 320, Lefranc 280. Quindi sulla base del terzo turno di votazione. Taigi, po trečio balsavimo išrinkome Europos ombudsmenę Emily O'Reilly. Sveikinu ją ir informuoju Jūs, kad pasirašysiu Europos parlamento sprendimą dėl ombudsmenės išrinkimo. Hogan komisijos narys, žodis Jums. Uh, pone pirmininkė, pone Orailį, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs su išrinkimu. Yra Tai didžiulis parlamento pasitikėjimo ženklas, taip pat kartu ir jūsų darbų pripažinimas. Darbuojatės jau ne vienerius metus, ombudsmeno postas tapo labai svarbus Europos institucinėje sąrangoje, lyginant su tuo, kaip viskas prasidėjo 95 metais, piliečio atstovas bei tarpininkas tarp piliečių ir institucijų. Jūsų tarnyba nusipelno visiško mūsų palaikymo. Mes pastaraisiais metais dirbame siekdami didesnio skaidrumo ir aiškumo Europos institucijose. Na, mažai kas žino, tačiau tik 5 procentai e, skundų įvertina e, kad yra blogas administravimas ir 70 procentų rekomendacijų komisija įgyvendina. Puikus įrodymas, kaip konstruktyviai bendradarbiaujame su ombudsmenu savo kasdienėme darbe. Ta e, bendradarbiavimą tęsime. Atvirai žiūrėsime į jūsų pasiūlymus, rekomendacijas, kaip tobulinti darbą, būsime konstruktyvus bei kartu Sieksime bendro tikslo - patenkinti piliečių lūkesčius, gerinti viešai administravimą. Ombudsmenas ir mes kartu turime aiškiai pasakyti, mums rūpi piliečiai jų problemos, mes norime visas jas padėti išspręsti. Pone Oraili, dar kart linkiu sėkmės dirbant naujojo kadencijoje bei vilėme sėkmingo bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui ir žinoma, Aš taip pat sveikinu ir linkiu sėkmingo darbo Europos ombudsmeniai. Wir setzen die Abstimmung fort und kommen. Pradedame balsuoti. Pirmiausia, E, dėl finansinės drausmės 2021 finansinių metų lankstus lėšų pervedimas tarp ramščių 2020 kalendoriniais metais. Norbert Links pranešėjas. E, balsuosime. Dėl viso dokumento baigiame balsuoti. Priimta. E, parlamento pirmojo svarstymo metu patvirtintas šis sprendimas. Toliau. Carmen Avram rekomendacija dėl ES ir Gambijos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo. Vienas balsavimas. Pradedame balsuoti. <clears throat> Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pereiname prie 112 e, straipsnio darbo taisyklių įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. Europos prieglopščio paramos biuro 2017 metų finansinių metų sąskaitų uždarimo. Rankų pakelimu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau sprendimas dėl keturių frakcijų pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant e, zonas be LGBT asmenų. E, pradedame balsuoti dėl trečiojo dalies. Originalus tekstas pradedame balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirta dalis, dvi dalis. Pirma dalis, rankų pakelimu, kas už, kas prieš, e, kas susilaikė. Priimta. Antra dalis, varnis balsavimas. Balsuojame kortelėmis. Balsavimas baigtas. priimta. Šešta dalis, vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštunta dalis, antras pakeitimas. Vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvylikta dalis. Trečias pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame. Priimta. Po 12 dalies ketvirtas pakeitimas. Ketvirtasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 dalis. Dvi dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20 dalis, originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Po 23 dalies 12 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. E, konstatuojamoji dalis, penktas pakeitimas. Kas už kas prieš, susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 16 konstatuojamoji dalis, originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas dabar. Pradedame balsuoti vardiniu būdu. Prašau. Baigiam balsuoti. Priimta. Toliau. E, D. Konstatuojamoji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. N. Konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Kas už. Atsiprašau, balsuojame. Balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Priimta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. E, o, konstatuojame dalis dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. P. Konstatuojam dalis. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta konstat, e, dėl e, viso teksto vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Keturi šimtai šešiasdešimt trys už, e, tad priimta. wir kommen. bitte? ich habe eine wortmeldung zur geschäftsordnung. ar kas nors dėl darbo tvarkos nori pasakyti? ar nepraleidome e, balsuoti dėl P originaliojo teksto? Vieną punktą balsavime praleidome. Ne, nepraleidome. Šis tekstas jau buvo patvirtintas. Dabar pereiname prie BEPS 2.0 - sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. Ir pereiname iš karto prie pirmojo pakeitimo - vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirta dalis. Vardinis balsavimas dėl originalaus teksto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Devinta dalis, originalus tekstas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikytų? Atmesta. Dvylikta dalis. Penktas D pakeitimas. E, vardinis balsavimas. Kas už? Atsiprašo pirmininkas. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tada perinam prie 12 pakeitimo. Vardinis balsavimas. Balsavimas baig... pradedamas. Mm, baigiam balsuoti. <clears throat> Atmesta. Tryliktasis pakeitimas rankų pakelimu. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? <clears throat> Kas susilaiko? Atmesta. 23 dalis. Originalus tekstas. Vardinis balsavimas. Kas už? Pirmasis, prašau, pirmininkas sako, e, pradam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Antrasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvi dalis originalaus teksto. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, Priimta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 34 dalis originalus tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis pakeitimas varnis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. priimta. Pakeitimų. Šeštas pakeitimas, varnis balsavimas, balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. E, septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas. Varnis balsavimas. Baigiam balsuoti. Priimta. 41 dalis, varnis balsavimas. Var, pradedam. Baigiam. Priimta. <laughs> Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42 dalis, originalus tekstas, dvi dalis. Pirma dalis, varnis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis, varnis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 43 dalis, varnis balsavimas. Baigiame balsuoti. Bai, e, priimta. Mhm. Ketvirtas pakeitimas, varnis balsavimas. Kas už? Atsiprašau, pradedame, baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už rankų pakelimu? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Dvi dalys. Varnis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Antra dalis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Originalusis tekstas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl galutinio e, teksto. Pradedame balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Ačiū. Toliau. Teisinė valstybė Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Dafnės Karuanos Galicijos nužudimą. Aštunta dalis - vardinis balsavimas dėl originalaus teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas - kas už, kas prieš kas susilaikė, priimta. B konstatuojama dalis, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, priimta